Pan Przewodniczący! Good morning. Please, please take, a seat, take your seats. Labas rytas, prašom atsisėsti savo vietas ir pradėkime šios dienos posėdį. Taigi tenka pradėti nuo liūdnos informacijos ir vėl ES ištiko potvinį. Belgija, Niderlandai, Italija labiausiai nukentėjo nuo potvinių ir šiuo metu potviniai užtvindė centrinę Italiją, pie pietričių, pietvakarių Angliją ir kai kurias kitas šalis. Ir būtent šiuo metu, kai aš pasisakau, po to jūs tikriausiai, jūs pasisakydami, suteiksi daugiau informacijos apie potvinius. Yra padaryta milžiniška žmonė, tenka apgailestauti dėl žmonių aukų ir Prieš aštuonerius metus buvo įsteigtas solidarumo fondas, kurio tikslas buvo padėti tiems tom šalims, kurios nukentėjo nuo potvinio. Ir iš viso buvo 34 atvejai, kai reikėjo pasinaudoti to fondo lėšomis. Mes užjaučiame uh, E, aukų šeimas ir artimuosius, o taip pat ir tuos, kurie neteko dėl potvinių savo turtų. Tai iš tikrųjų dramatiški, tragiški jų gyvenimo įvykiai, ponės ir ponai. Ir dabar norėčiau suteikti žodį politinių frakcijų atstovams. Na ir pirmiausia, EPP frakcijos vardu pasisakys Sergio Paulo Francesco Silvestris, prašau. Signor Presidente. Dėkui, ponė pirmininkė, per paskutinėsios savaitės dideli potviniai vyko kai kuriuose Europos šalyse. Pra, praeitą savaitę e, Valonijos Brabantė, Belgija.